Gut, meine Damen und Herren. Ponios ir ponai. Kolegos. Turime pradėti, netgi jeigu mano bendra e, pirmininkės ponios Valenciano nėra, tačiau kadangi mes turime daug uh, laiko darbui mes turime pradėti e, savo darbą. Labai džiugu, kad šiandieną mes e, kartu su žmogaus teisų pakomitečiu e, organizuojame bendrą posėdį ir aptarsime žmogaus teisų išlygas, sudarant regionius prekybos sustarimus su Afrikos šalimis. Norėčiau visus labai pasveikinti. Ir be abejo, kolegas iš Europos institucijų ir mokslinio sektoriaus ir NVO sektoriaus atstovus, kurie mūsų klausosi. Mes tarp, tarp mūsų turime tikrai e, labai E, žymus ekspertus, kurie pasisakys e, šiais klausimais. Pirmiausia, profesorius Jan e, Mautos. Jan Vautos, aš jį tikrai labai sveikinu. Jis pateikė labai išsame analizę, kuri buvo atlikta finansuojant Europos Sąjungai ir buvo atliekama mokslinio tyrimų programos rėmuose. Taip pat noriu pasveikinti Junior Lodge, tai yra Um, komandos uh, dovė dėl pakybos sustarimų, ponas Džegič Konjų, um, Mauricijaus uh, ambasadorius Europos Sąjungai ir uh, Jacques Bertlo, tai yra žemės ūkio mok, srities mokslininkas, kuris atstovauja NVO solidarumas. Taigi sveiki atvykę. Turime platų ekspertų spektrą, kurie mums e, galėtų duoti atsakymą į įvairius klausimus. Labai trumpai norėčiau Jums e, pristatyti kontekstą. Parlamente mes aptarsime labai daug e, priekybos susitarimų Ir žinome, kad daugybę metų jie jau yra aptariami su Afrikos valstybėmis ir mes kaip parlamentas turėsime juos įvertinti ir ratifikuoti galiausiai. Sąlygos e, numatytos dėl žmogaus teisių jau buvo aptartos ir nuolat yra vertinamos Ir kyla klausimas, ką reiškia šitos išlygos arba sąlygos tame sustarimų kontekste ir kaip reiktų tas sąlygas vertinti ir kaip tai e, paspartina augimą ir e, plėtrą. Žmogaus teisų klausimas be abejo mūsų komitete e, lab, turi labai didelę svarbą. Tai yra E, esminis, kertinis akmuo e, sudarant e, tarptautinės prekybos sutartis. Ir tai yra susiję su. Ir, mes, ir tai labai susiję su GSP ir mes išnagrinėję, kokia yra stacija Afrikos valstybėse, e, keliame klausimą. Kaip galėtume per tokius straipsnius pagerinti situaciją? Pavyzdžiui, 80 procentų kakavos pupelių e, yra importuojamos iš vakarų Afrikos valstybių, iš jų gaminamas mūsų šokoladas ir šį derlių dažniausiai nuima E, vaikai, tai yra priverstinis vaikų darbas. Ir manau, iš tiesų reikia galvoti apie tokias išlygas ir pagalvoti, kaip tai galėtume pagerinti, kaip galėtume pakeisti šitą situaciją per tokius prekybos sustarimus. Tad e, dėkoju Jums E, už tai, kad čia atvykote ir taip pat norėčiau suteikti e, mano bendra pirmininkiai Valencijanai, e, kuri tars porą įvadinių žodžių. Buenos días. Labą dieną, atsiprašau, kad pavėlavau. Buvome komiteto posėdėje. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums visiems pirmiausia, ponui pirmininkui, ponui Langė, kuris e, mums patikė kvietimą bendrai surenkti šios klausimus. Manau, kad labai svarbu mums visiems dirbti keliose srityse koordinuotai, nes yra didelė sinergija tarp komitetų darbo. Taip ir yra darbe tiek mūsų komiteto, tiek komiteto darbe. Bendrai taip sustiprinamas mūsų darbas ir mūsų indėlis į bendrą darbą yra geresnis. Todėl mums labai svarbu dirbti ranką rankon, tuomet mūsų darbas tampa veiksmingesnis. Kalbant apie žmogaus teisų pakomitečio darbą, tai jis didina žmonių informuotumą, tačiau yra e, vienas iš dalykų, kurį turime daryti, nes mes esame atsidavę žmogaus teisų gynimui e, Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Lisabonos sutartis teigia, kad tai yra mūsų teisinė pareiga, mes tai turime daryti ir daryti tai išmintingai. Taip pat turime būti labai e, sąžiningi ir neciniški. Labai dažnai tai reiškia, kad turime rodyti pirštų ten, kur skauda. Kai kalbama apie kitus pasaulio regionus, tačiau tai nereiškia, kad e, tai nereiškia, kad turime pamiršti tai, ką darome ES žmogaus teisų srityje. Kaip aš įsivaizduoju, jeigu yra e, rengiamas prekybos sustarimas e, tarp ES ir kitos šalies ir ES laikoma būtų stipresnė iš dviejų pusių. Ir po to, jeigu dar pažvelgsime į migracijos situaciją, kaip su ją tvarkomasi, manau, kad Kažką žvelgiant iš išorės gali būti sunku suprasti, kodėl traukiamas, e, traukiamas žmogaus teisės nuostatus į prekybos sustarimą. Jo galiu pasakyti, pirmiausia, turite susitvarkyti su savo problemomis prie sienų. Tačiau taip yra šiandien. Mes e, svarstame prekybos aspektus ir kaip e, panaudoti prekybos priemonės propaguoti žmogaus teisų klausimus. Todėl čia ir susirinkome šį rytą ir pakvietėme e, ekspertus, e, kad jie pasakytų mums, ar jų nuomonė prekybos susitarimai padeda ginti žmogaus teisės Afrikos žemynę. Taigi noriu padėkoti mūsų svečiams. Labai dėkoju. O dabar norėčiau perduoti žodį pirmajam ekspertui, ponui Janui ponui Janui Vuters. E, Labas rytas. To... Ponios ir ponai, man labai didelė garbė e, būti čia su jumis Europos parlamente. Aš esu Lioveno universiteto profesorius Jan Vauters. Vau e, dirbu kartu Žan Monė centre ir kartu esu koordinatorius šiaip jau tinklo, kuris domisi žmogaus teisų klausimais išorės ir vidaus e, santykių kontekste. Tad aš vėlgi kalbėdamas pasinaudosiu PowerPoint e, e, skaidrėmis. Tiek būtų įžanginių žodžių. O dabar norėčiau pakalbėti apie būtent žmogaus teisų klausimus priekybos susitarimų kontekste, nes dabar jau uh, penkeri metai nuo to, kai buvo patvirtinta Lisabonos sutartis ir kurioje žmogaus teisės įtvirtinos kaip viena vertybių ir kartu 21 e, e, straipsnio nuostata aiškiai sako, kad žmogaus teisės labai svarbios išorės santykiuose. Tad kai ES e, atlieka veiksmus e, platesnėme pasaulyje, ji turi vadovauti žmogaus teisų e, prerogatyva. Bet labai svarbu, kad visos išorės politikos sritis irgi turėtų vadovautis žmogaus teisų gerbimo principų. Tai pasakytina kartu ir apie priekybos politiką ir priekybos susitarimus kartu vėlgi čia tai kalbam apie Lisabono sutarties E, įgyvendinimą konkretų per 2012 metų strateginių planų ir veiksmų planais, e, pagal kuriuos priekybos politika turėtų būti tokia, kad prisidėtų prie žmogaus teisų įtvirtinimo. Ir dabar jau taryba turės patvirtinti naują 2015 m. veiksmų plano ir jame irgi aiškiai pasakyta apie priekybos ir žmogaus teisų sąsąją, būtent e, kalbama apie konkrečias žmogaus teisų e, nuostatas ir čia cituoju tiesiog iš to e, veiksmų plano teksto. Tad žmogaus teisėmis turi būti vadovaujam, vadovaujamasi sudarant bet kokias e, tartautinės sutartis. Kitai žodžiai tariant, e, reikia suderinti ES įvairių sričių politiką, tiek e, atliekant išorės, tiek vidaus veiksmus. Kitas svarbus dalykas, žiūrint dabar į tarptautinius susitarimus, dėl kurių deramas ir sudaroma ES, Tai čia iš tikrųjų labai daug e, įvairių tokių e, susitarimų, kai kurie tie susitarimai yra grini priekybos susitarimai, kiti asociacijos susitarimai, o kiti yra e, padidintų to asociacijos susitarimai, turiu galvoje AKR valstybės, kandidates ES valstybės Tad e, tų susitarimų įvairovė yra didelė, nes vėlgi čia kalbam apie skirtingus teisinius pagrindus, tai kai kurie atvejai susitarimai sudaromi dėl tam tikrų dalykų, kurie yra išimtinė ES e, kompetencija, kitais atvejais pasidalėjamoji kompetencija. Tad vėlgi Kai mes dabar kalbam apie Afrikos valstybės, tai nepamirškim, kad kai kurios Afrikos valstybės pateks į, į, įvairių, skirtim, įvairių rūšių tarptautinius susitarimus. Tačiau dabar visi tokie tarptautiniai susitarimai paprastai, e, paprastai turi žmogaus teisų gerbimo nuostatą ir čia galima pasižiūrėti į to klausimo istoriją būtent e, bėgant dešimtmečiams e, žmogaus teisių e, laikymosi nuostatos vis stipresnės pasidarė ir dabar jau mūsų laikais tai yra vienas svarbiausių tarptautinių susidarimų elementas. Tai ir dabar plačiai suvokiama, kad juo galima pasinaudoti kaip įrankiu uh, E, tam, kad būtų galima tiesiog užtikrinti tam, tikrą, tam tikras nuostatas. Tad vėlgi, kaip sakiau, tarptautiniai susitarimai labai įvairūs, nėra tam tikrų standartų. E, tiksliau, e, turiu galvoje, žmogaus teisų nuostatos irgi labai įvairuoja priklausomai nuo susitarimų pobūdžio. Bet kita vertus, ES irgi diferencijuoja žmogaus teisų nuostatas pagal regionus tam tikrus. Ir dabar dar e, tos žmogaus teisų nuostatos pagristos kartu paremtos ir įsipareigojimų nevykdymo papildomais tam tikrais e, e, įsipareigojimais ar nuostatomis Tad e, vėlgi tokiu atveju galima imtis e, tam tikrų greitų priemonių, jeigu aiškiai nesilaikoma žmogaus teisų nuostatų. Tačiau problema susijusi su žmogaus teisų nuostatomis, tai ne vien e, tokių nuostatų įvairovė, įvairūs teisiniai pagrindai, bet kartu ir praktika pati, e, kurios e, praktika būtent tokių žmogaus teisų nuostatų laikymosi e, stebėjimas ir sankcijos. Ir dabar pateiksiu keletą pavyzdžių. Pirmiausia, yra nemažai sektorinių priekybos susitarimų, kuriuos yra susidariusi Europos Sąjunga ir e, numatomas tam tikras liberalizavimas tam tikrų produktų e, prekybos rytyje. Ir kita vertus, e, nebūtinai ten būna konkrečių žmogaus teisų nuostatų. Na ir dabar čia klausimas teisinis kyla, ar tie specifiniai sektoriniai priekybos susitarimai vėlgi vertintini, vertintini bendrų sustarimų kontekste. Kitas klausimas, tai vėlgi e, tai, kaip tokius e, specifinius susitarimus ES vykdo, nes čia vėlgi kalbam apie e, pasidalyjamąją, sakykime, kompetenciją tarp ES ir valstybių narių, o bent jau prieš porą metų mes dirbom su tokia priemonė, pagal kurią um, laikinai um, taikomos, taikomi susitarimai. Tai yra, mm, gali būti tam tikrų situacijų, kai e, šiaip jau žmogaus e, teisų nuostata dar nėra įtvirtinta. Kitas dalykas Tai vėlgi, kaip žmogaus teisų nuostatos yra formuluojamos, formuluotės pačios įvairiausios. Dabar e, e, tuose tarptautiniuose susitarimuose, dėl kurių derasi ES, yra paprastai tvaraus vystimosi, tvaraus augimo nuostatos. Tai irgi susiję su žmogaus teisėmis. Ir dabar baigsiu dabar kaip stebima, e, kaip stebima ar laikomasi žmogaus teisų nuostatų, tai kol kas tas procesas yra problemiškas, buvo atlikta nemažai tyrimų, kurie rodo, kad e, iš tikrųjų e, trūksta tų vėlesnių žingsnių, tai yra stebėjimo, kaip iš tikrųjų laikomasi žmogaus teisų nuostatų, tad E, tą, e, to nereikėtų pamiršti, nes su tuo susiję veiksmingumo klausimas, legitimumo klausimas, patikimumo klausimas. Ir antai 2015 metų veiksmų planas skirtas žmogaus teisėms ir demokratijai iš tikrųjų aiškiai kalba apie žmogaus teisų nuostatą dabartiniuose ir ateities ES sudaromuose susitikimuose susitarimuose. Ačiū ponia Votrasai už šią įdomią apžvalgą. Dabar žodis ponia Junior Lodge. Herzlichen Dank. Ähm, Dėkoju. Man labai džiugu, kad aš galiu čia kalbėti. Ir pradžioje norėčiau aiškiai pasakyti, kad dabar uh, išnaudojau savo vokiečių kalbos žinias ir kalbėsiu angliškai. Ačiū, aš dirbu EKR ES programai, padedant EKR šalims valdyti ar nugalėti įvairias problemas. Tačiau aš kalbu asmeniškai dabar šešis metus dirbau darybose tarp EKR ES šalių ir tai išlieka mano didelė įstra, bet prieš pradant kalbėti apie mm, kai kurios komentarus pateikiant, norėčiau pateikti dvi išlikas. Vieną. Aš esu prekybos ekonomistas, aš žinau šią sritį, mm, žinau, kokia yra prekybos gale vystimosi, kaip vystimosi priemonės ir iš problemą žvelgiu iš prekybos perspektyvas. Bet e, su supratimu, kad e, kadangi esu iš AKR šalies, esu iš esmės praktikuojantis vystimosi specialistas. Antra išlyga. Nors šios diskusijos esmė yra skirta e, santykiams tarp Afrikos ir Europos Sąjungos prekybos rytyje, norėčiau raginti pats save netgi neskaityti čia paskaitos apie tai, kaip Afrika turėtų būti traktuojama. Čia nėra mano kompetencijos rytis ir norėčiau, kad ir kiti būtų atsargų šioje srityje. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, ką mes esame nuveikę rengiant AKR e, e e, ekonomijos partnerystės sustarimus ir galima, ko galima iš to pasimokyti. Pirmiausia, Tai yra susitarimai skirti valdysenai, prekybos valdysenai. Kažkas anksčiau yra pasakęs, kad e, prekybos susitarimai yra panašus į e, dvipusio, dvišalio nusiginklavimo susitarimą. Tai yra, tu susitari nenaudoti tam tikrų politikos priemonių, ypač tokių, kurios galėtų pakengti vystimosi siekiams. Ir šiame kontekste ekonominės partnerystės susitarimai yra panašus į tokius e, nusiginklavimo susitarimus. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga sako, kad tai nenaudos subsidijų eksportui e, toms prekiams, kurios yra, e, kuriomis yra suinteresuotos karibų šalis. Partnerystės susitarimai taip pat yra įrašyti ir kotonų susitarime. Partnerystės susitarimai turėtų būti E, pagal darybos pagal kotonų sustarimo antrašinę dalį. E, ir čia, aišku, minimos žmogaus teisėms, bet taip pat ir gera valdysena. Ir mm, reikia pabrėžti tą dalyką, kad e, toks prekybos sustarimas yra skirtas valdysenai, prekybos valdysenai, bet jis yra susijęs su platesniu valdysenos susitarimu, tai yra taip vadinamu kotonų susitarimu. Kotonų susitarime yra daug dalykų, kurie e, minimi, pradant preambulėje, pavyzdžiui, Junktinių tautų žmogaus teisų deklaracija, minima e, žmogaus teisų e, apsauga, Junktinių tautų vaikų teisų konvencija, Taip pat pirmame straipsnėje kalbama apie tai, kad reikia gerbti e, individų teisės, devintajame straipsnėje minimos žmogaus teisės, demokratija, teisinės valstybės principai, kalbama devintajame straipsnėje apie pagrindinių teisų e, apsaugą, tolesnėme straipsnėje žmogaus teisės minimos kaip geros valdysenos dalis. Taigi susitarimas, e, jo šaknis yra kotonų susitarime, tačiau yra tam tikrų konkrečių nuostatų AKR ne, partnerystės e, susitarime, kur kalbama apie žmogaus teisės konkrečiau. Aišku, kad e, nerima kelia tai, kad jeigu AKR susitarimas, kotonų susitarimas baigs galioti 20 metais, o mes dėlėsimės e, dėl prekybos susirimo ateities kartoms, kas atsitiks su tomis e, fundamentaliomis teisėmis, pagal kurias yra sudarytas susirimas. Čia aš sakyčiau, kad <clears throat> Europos Sąjunga ir AKR e, gali pasirinkti iš trijų dalykų dėl santykių atnaujinimo. Vieną išlaikyti status quo, kur gana griežtai, yra susijęta sustarimas su pagrindinėmis teisėmis ir gera valdysena. Antra, kad nu, sustarimą galima būtų atnaujinti, kad būtų galima daugiau pabrėžti e, tarp regioninius santykius Afrikos ir ES, Karibų šalių ir ES partnerystės sustarimas ir Ramėjo vandenino ir ES partnerystės sustarimas, kur uh, pagrindinės vertybės būtų susijėtos ne tik su prekybos tvarka, bet ir vystamojo bendradarbiavimo priemonėmis ir politiniu dialogu. Tai yra trys dabartinio kotinų susitarimo ramšiai. O trečias, trečia galimybė yra peržiūrėtas kotinų susitarimas būtų, kur būtų išlaikytas tas trikontinentinis susitarimas Europos Sąjungos sąjungą, tačiau e, sutelktas labiau į, konkrečiau į atskirus dalykus. Nepriklausomai nuo pasirinktų galimybių, svarbiausia būtų išlaikyti bendrą valdysenos sistemą. Todėl aš sakyčiau, kad e, baimės dėl e, busimų santykių E, laikantis žmogaus teisų būtų švelnintos. Trumpai kalbėsiu apie kai kurias žmogaus teisų nuostatas e, Kariforumo e, partnerystės susitarime. Pirmiausia, preambulėje minimos žmogaus teisės yra labai svarbi nuostata trečiajame straipsnėje dėl šio susitarimo taikymo atsižvelgiant į žmogaus, žmogaus, žmogaus kultūrinius, aplinkosauginius, ekonominius, socialinius interesus ne tik e, atitinkamų populiacijų, bet ir ateities kartų. Yra taip pat e, įdomi nuostata dėl tiesioginio užsienio investicijų. Sustarimas įgalioja abi šalis nemažinti nei socialinių teisių, e, nei aplinkos, saugos, aplinkos teisų, tam, kad būtų pritrauktos investicijos. Tai yra labai svarbu. Iš ties turiu šiek tiek žinių tai nebuvo ES e, pusė, kuri šias nuostatas reikalavo įtraukti. Būtent mes reikalavome jas įtraukti. Kalbant ir apie institucinės e, nuostatas, galima pasakyti, jūs kaip parlamentarai tikriausiai žinote, kad, kad egzistuoja konsultacinis e, organas įtraukiantis parlamentarus ir Jūs taip pat esate prieėmę sprendimą, kaip Europos parlamentas ten atstovaujamas. Yra konsultacinis komitetas, kuris propaguoja ryšius su pilietinė visuomenė. Taip pat yra peržiūros ir stebėsinos nuostatos ir profesorius tai minėjo. Tai yra galimybė, nes tai yra naujoviškas susitarimas, kuris gali e, plėtoti geriausią patirtį dėl to, kaip e, stebėti sustarimo taikymą. Ir baigdamas, ponia pirmininkė, norėčiau mm, pasiūlyti šiek tiek e, atsargiau elgtis, nes kaip e, praktikas vystimo susirtyje aš pripažįstu, kad žmogaus teisų klausimai yra svarbus. Ir sakyčiau, kad žmogaus teisės yra ta platforma, kuris svarbiausia yra vystimusi. Tačiau norėčiau e, perspėti, kad tai nebūtų laik, taikoma kaip viena sąlyga. Dėl įvairių priežasčių. Mes nenorime, kad tai, tai netaptų dar viena netarifinė kliūtimi. Tai viena. Antra. Nenorime e, bausti AKR šalių, ypač Afrikos e, šalių. Pokyčiai neatsiranda nuo botago panaudojimo. Pokyčiai atsiranda nuo pavyzdinio poveikio, iš pavyzdinio poveikio. Ir čia norėčiau paminėti neseniai New York Times e, straipsnį, kurį Europos tarybos žmogaus teisų komisijos e, vadovas parašė, kuris minėjo, kad Europoje pasitaiko žmogaus teisų pažeidimų pačioje. Taigi, Taip ir tuo ir baigsiu. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis mano kaip, e, kolegiai pirmininkė. Dėkoju. Norėčiau dabar suteikti žodį kitam kalbėtojui. Tai yra Mauricijos ambasadoriui, kad jis mums papasakotų, kaip e, konkrečiai mes galėtume panaudoti žmogaus e, teisų sąlygas priekybos susitarimuose, kad galima būtų tobulinti e, žmogus teisų situaciją jų regione. Dėkoju, pirmininkė ir vicepirmininkė. Pirmininkas mus e, įvardijo kaip šios ryties ekspertus, tačiau aš nesu ekspertas ir tikrai ne kažkoks e, pasižymėjęs ekspertas. Ir aš atvykstu iš šalies, kurioje E, yra e, ryški istorija, kaip buvo laik, gerbiamo žmogaus teisės ir e, teisės viršenybė. Aš atvykstu iš tokios šalies, kurį gyventina kartu su trimis kitomis šalimis. Prekybos sustarimą Afrikos regione. Mes esame viena iš pirmųjų tokių valstybių Afrikos regione. Ir aš norėčiau Jums uh, E, aš nepateiksiu Jums visos e, Afrikos perspektyvos apie tai, kaip yra laikomasi e, žmogaus teisų mūsų regione, tačiau paminėsiu keletą svarbių dalykų, kurie labai svarbus Afrikai. Mano kolega jau paminėjo dabartinę situaciją, pagal kotonų sustarimą yra septyni straipsniai, kuriuose rašoma apie politinį dialogą ir žmogaus teises ir panašiai. Jis minėjo 8-9 straipsnius ir 97-96 e, straipsnius, kurie yra labai svarbus kotonų susitarime. Turiu pasakyti, kad e, tai yra e, sustarimas, kuris turi sutartinės sąlygas ir įsipareigojimus abiems pusėms, kotonų valstybėms viena, vieno, iš vienos pusės ir ES iš kitos pusės. Taigi yra visiškai įmanoma, kad tokiame susitarime būtų elementai, kurie mus e, įpareigotų e, gerbti žmogaus teises ir teisės viršenybę. Tačiau dabar, kai e, iki 2020 metų baigsis kotonų sustarimas ir mes nežinome, kas jį pakeis ateityje, kai mes kalbame apie e, E, antrąjį e, skyrių šiame sustarime e, ir nežinome, kas kurio daugiau nėra ir nežinome, kas vietoj jo bus. Mes turime susitarėti dėl daugelio kitų dalykų, kaip pavyzdžiui, lengvatinių priekybos sąlygų, Mm, kurie egzistavo anksčiau. Pavyzdžiui, cukraus protokolas egzistavo, dabar jo nebėra. Tabako protokolas egzistavo. Taip pat turime nepamiršti, kad pasikeitė geopolitinė situacija ir kaip komisarė Malstrom sakė, yra labai svarbu ES susidėrėti dėl TTIP. E, dėl to, kad dabar e, silpsta ES balsas. Ir Afrikoje mes turime būti labai atsargus dėl to, kad e, ten yra ir kitų labai svarbių žaidėjų, kurie labai daug ką daro. Ir mm, ES, jeigu nebusime labai atsargus, gali prarasti šitą e, globalų žaidėjo vaidmenį, kurį ji turėjo Afrikoje. Taip pat Afrika e, turi suvokia, kad jie turi didžiulius pajėgumus ir išteklius, į tai reikia atsižvelgti. Todėl daugiau nepavyks e, visko vykdyti taip, kaip anksčiau buvome įpratę. Ir būtent dėl šios priežasties labai ilgai ir užtrunka e, Mm, priekybų, priekybos sustarimų pasirašymas, e, partnerystės sustarimų pasirašymas ir mes iš tikrųjų netgi nežinome, ar mums pavyks užmėgsti ekonominę partnerystę. Taigi šiame kontekste mes turime įsiaiškinti, kaip mes spręsime žmogaus teisų e, situaciją. E, vicepirmininkė, aš pasakiau labai svarbu sakinį Jūs minėjote, kad mes turime ginti e, žmogaus teises ir ES ir už jos ribų ir tai turime daryti išmaniai. Tai yra labai svarbu ir būtent e, į tai mes turėtume sutelkti visą savo diskusiją, kaip mes tai galime padaryti pažangių būdų. Visų pirma, mes, e, kai kalbame apie Afriką ir apie pagrindinės teisės, turime nepamiršti, kad E, teisė į plėtrą taip pat yra neatsiema, neatimama teisė. Ir kaip ponas Loč sakė anksčiau, kai kalbame apie priekybą, mes turime e, nepamiršti ir apie galvoti ir apie plėtrą, nes prekyba tampa varikliu atnešančių pajamas ir kuriančių darbo vietas ir, aišku, e, mažinančių skurdą. Taigi mes turime į tai pasižiūrėti iš tos perspektyvos. Kai mes kalbame apie sankcijas ir priemonės, kurių reikia imtis, e, mes kalbame apie vykdymo straipsnį, tai turime nepamiršti, kad tai turbūt bus pats sunkiausias įvykdytinas dalykas, ypač kai kalbame apie Afriką. Afrikoje yra e, skirtingi, skirti, Afrikos skirtingi regionai e, siekia integracijos, nori bendros e, muitų zonos ir jeigu mes taikysime sankciją vienai šaliai, tai turėsime uh, pasižiūrėti, ar galime leisti, jog visi to regiono e, dalyviai, visos šalis nukentėtų nuo to, nes mes tiesiog, e, nes kitaip negali būti, jeigu e, šalis, šalis bus bendros valiutos teritorijos dalis. Taigi, ką mes darysime? Mes norime pasakyti, kad dabar e, egzistuoja visai nemažai iniciatyvų. Mes turime Afrikos e, kolegų peržiūros mechanizmą ir manome, kad Europa turėtų veikti kartu su tomis organizacijomis. Aš bandau įsiaiškinti, kaip mes galėtume aptarti žmogaus teisų e, klausimą ir kaip kolektyviai mes galėtume išanalizuoti įvairią situaciją. Aš nežinau, ar yra e, kitų būdų tai padaryti. Jeigu tai bus padaroma dvišalių pagrindų tarp ES ir kažkokios vienos valstybės, tada kyla daug kitų klausimų. Visai neseniai vyko didžiulė diskusija apie homoseksualumą Afrikoje. Ir reikia suvokti, kad nors šitie klausimai Europos kontekste tampa labai svarbus Afrikoje, vis dar yra kultūrinis dalykas. Ir daugeliu atveju, kaip mes anksčiau esame matę, įstatymai e, susiję su homoseksualumu yra tie, kuriuos e, įdėgė kolonijiniai šeimininkai. Kolon, kolon, e, ir niekada nebuvo peržiūrėti. Ir dabar tie patys žmonės reikalauja pašalinti tuos įstatymus. Manau, kad e, prireiks tam laiko. Tai nepamirškime tokio dalyko. Tai labai svarbus elementas. Be abejo, reikia reformų, tačiau reformoms įvykdyti turite duoti laiko. Ir geriausia tai padaryti būtų pereinant prie sistemos, kurią mes turime dabar, kai mes taikome sankcijas arba bent stengiamės jas taikyti ir turime dirbti kolektyviai su Afrikos regionu ir kontinentinė Afrikos sąjunga ir kartu spręsti problemas. Tai yra keli elementai, kuriuos norėjau Jums išsakyti. Ačiū. Thank you very much, ambasador. Uh... Labai ačiū, ambasadorių, o dabar suteiksiu žodį ponui Žakui Bertelo. Jį pasiūlė mums mm, nevyriausybinė organizacija Solidaritė, kuri veikia pirmiausia Tulūzoje ir toji organizacija sukaupusi didžiulės patirties bendradarbiaujant su ypač Afrikos, vakarų Afrikos valstybėmis. Ačiū ponė pirmininkė, kadangi laiko daug neturiu, tai aš pakalbėsiu daugiau apie e, būtent vakarų Afrikos e, klausimus ir žmogaus teisų e, viršė, būtent sąlygas E, nors dabar 30 metų tos sąlygos yra e, priekybos susitarimuose, bet vis dėlto jų niekada nebuvo tikrai laikomasi. Na ir dabar vėl. E, ir vėlgi čia paminėtini panašių susitarimų atvejai su Pakistanu ar su tam tikromis Latino Amerikos valstybėmis. iš tikrųjų kalbam apie e, e, Eritrėją, Sudaną, e, Kinšasos Kongą, kuriuose nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės. Ir vis dėlto sudaryti priekybos susitarimai. Tad sudaromos, sudaromi priekybos susitarimai, kuriuose nėra pusiausviros ir vėlgi, kur, kurie netitinka tam tikrų normų. Uh, Ir tokiu būdu kalbam apie e, e, e, iš tikrųjų vakarų Afrikos valstybių biudžetą skirtą šiaip jau tiems klausimams. Tad vakarų Afrikos valstybėms tenka didžiuliai iš, išbandymai, demografiniai išbandymai, maisto produktų trūkumas bet kita vertus vėlgi noriu pabrėžti, kad e, antai kalbant apie Nigeriją 2014 metų pasaulio banko e, tyrimas buvo e, atliktas, kuriame vėlgi įvertinta, kaip, kiek biudžeto lėšų skiriama žmogaus teisėms užtikrinti ir padaryta išvada, kad, kad tų lėšų nepakanka dabar vėlgi vakarų Afrikos valstybių gyventojų skaičius panašus yra į ES e, gyventojų skaičių. Ir dabar vėlgi neįvertinti, tai yra neįvertinti visi aspektai su tuo susiję. Man tai atlikti įvairūs skaičiai, kurie rodo, uh, E, būtent eksporto padėtį. Ir 2020 metais apskaičiuota, kad vėlgi Vakarų Afrikos valstybės praras 1,3 e, milijardus e, eurų. Tad iš tikrųjų čia numatoma tam tikra kompensuojamoji pagalba, tačiau vėlgi ar jos pakanka. Ir ir tie praradimai kartu susiję ir su vidaus e, e, mokestinių pajamų praradimu. Ir čia kalbama apie tai, kad tai paveiks e, švietimo sektorių ir kitus skyrius. Toliau skurdas, ypač žemdirbių skurdas. Antai Pasaulio banko e, tyrimai apie Nigeriją e, vėlgi pateikia konkrečių iškalbingų skaičių ir dėl to, kad e, iš ES importuojami, importuojami maisto produktai ir dėl to tada tai paveikia neigiamai vietos žemdirbius, kurie šiaip jau sudaro 61 procentą visų aktyviai ekonomikoje veikiančių subjektų. Na ir dabar vėlgi, kalbant apie liberalizavimą, tai, tai neigiamai paveikia, sakykime, mūsų grūdų sektorių, pieno gamybos sektorių. 69 procentai visų niger, nigeriečių gyvena žemiau skurdo ribos ir dauguma jų yra kaimiškose vietovėse. Na, o grūdų, e, grūdų e, eksportas prisidėjo E, tai yra kartu e, vėlgi e, tai buvo daroma teikiant subvenciją, paramas. Pone Galina nepaminėjo tyrimą, kurį užsakė Europos komisija būtent Nigerijos atveju E, ir būtent e, kalbama apie labai neigiamą poveikį, e, būtent budžeto pajamų didelis sumažėjimas, didelis nedarbas. Ir tai buvo dar prieš smunkant naftos kainoms. Ir mm, vėlgi mm, šiuo atveju mm, nereikia pamiršti, kokią dalį sudaro e, naftos, e, naftos eksporto e, pajamos biudžetui. Tad dėl tų priemonių iš tikrųjų vėlgi sumažės išlaidos švietimui ir sveikatos sektoriui. Dabar vėlgi galima paminėti Lotynų Afrikos šalis ir, ir tą vadinamąjį bananų karą. Ir e, šiuo Europos Sąjunga e, su, tiesiog su, e, priėmė tam tikras muitų lengvatas su Centrinės Amerikos valstybėmis, Peru, Kolumbija ir kitomis ir buvo suteiktas preferencinis statusas tam tikroms valstybėms, bet kita vertus kitaip yra e, vakarų Afrikos valstybėse. Moldova gavo kartu preferencinės valstybės e, statusą. Tad e, vėlgi nereikėtų pamiršti šiame kontekste vakarų Afrikos valstybių, kurios vis dėlto atitinka tam tikrus e, preferencinį statusą e, galinčių turėti valstybių visus kriterijus. Tačiau šiuo atveju kalbama apie politiką, kurioje daugybė vidinių prieštaravimų yra. Ir Ir vėlgi kalbama apie tai, kad nepaisant sudarytų tam tikrų susitarimų, vis dėlto ne, nepatenkinama būtent preferencinių valstybių e, tam tikrų joms sudarytų sąlygų. Ir tokiu būdu Europos Sąjunga e, pirmiausia, sudarydama priekybos susitarimus, e, laikosi PPO nuostatų. Tad viename tyrime, vienoje ataskaitoje e, iš tikrųjų kalbama apie e, e, tam tikras konsoliduotas teisės, o dabar vėlgi su, su, nuolat, nuolat sudarinėjama ekonominių susitarimų, vienas tokių, dėl kurio deramasi su Kanada, iš tikrųjų prisidės prie neigiamos padėties. Tad iš tikrųjų reikėtų daryti didesnį spaudimą E, saky, Europos, Sąjungos, Europos Sąjungos e, įmonėms, kurios, e, kurios šiaip jau eksportuoja bananus, sakykime, ar kitas žemės ūkio, kitus žemės ūkio produktus, nesilaiko tam tikrų įsipareigojimų. Antai čia paminėtinos tam tikros grupės bolerėjai Grand Mills of Abidžano, e, jos e, didžiausios kaltininkės. Ir baigdamas, 164 milijonai e, tų visų muitų, kurie turėtų būti sumokami, eksportuotami iš dramblio kaulo, Ganos ir Nigerijos. Iš tikrųjų, ne, ta suma nesur, nesurenkama. Ir tai iš tikrųjų vien galima kalbėti apie milžiniškas e, muit, įplaukas, biudžeto įplaukas muitų mokesčių pavydalų, kurias patirs e, vakarų Afrikos e, valstybių biudžetai. Ir todėl vakarų Afrikos valstybės reikalauja, kad tos didžiosios eksportuotojos kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų, nes būtent jos atsako už tuos didžiausius biudžeto įplaukų praradimus. Tad tiek labai ačiū. Merci beaucoup. Maintenant, euh... Labai ačiū. Pane Darling. Ačiū. Bertai, dėkoju keturiems prelegentams. Labai buvo žavu išklausyti įvairias perspektyvas. Aš esu socialistų ir demokratų šešėlinė pranešėja dėl Vakarų Afrikos sustarėjimo ir mes, aišku, pasinaudosime komentarais, e, kurie buvo išsakyti platesnėje diskusijoje dėl šio sustarimo. Tačiau pirmiausia, norėčiau grįžti prie konkretaus žmogaus teisų e, nuostatų. Turiu keletą trumpų klausimų e, konkretiems prelegentams. Ponai Vautersui. Norėčiau išgirsti iš jūsų, kiek galima įgyvendinti tos susi, susijimo sąlygas tarp kotonų ir partnerystės sustarimų. Ir ar teisinė prasme toks žmogaus teisų sistemos tokia forma, kur minimi kotonų principai išliktų visose kontekstuose, kurios, kurios išdėsti ponas Lodž, kas atsivyktų po to, po kotonų sustarimo galiojimo pabaigos. Ar bus naujas kotonų sustarimas, ar nauji partnerystės sustarimai. Ponai Lodžiui, jūsų pasisakymas man buvo labai įdomus. Norėčiau šiek tiek giliau e, sužinoti apie Karibų šalių patirtį, nes trejus metus jau yra taikomas kariforumo partnerystės sustarimas. Jis labai skiriasi nuo Afrikos partnerystės sustarimų institucinė prasme, nes yra visas skyrius tvariam vystymuisi, aptartos išsamei institucijos ir dialogas. Jūs labai trumpai apie tai pakalbėjote savo pasisakymo pabaigoje, man atrodo. Jūs sakėte, kad pokyčiai kyla iš partnerystės. Būtent Tokia kritika gali būti nukreipta kai kuriems partnerystėms susirėjimams su Afrika, nes neįtraukiama pilietinė visuomenė taip kaip reformos susirėjimuose. Todėl būtų įdomu išgirsti apie jūsų patirtį, apie tai, kaip reformos sustarimo stebėsena vyksta, ypač ketvirto, penkto skyrių, socialiniai, aplinkosauginiai veiksniai, <clears throat> darbo teisės, kurios yra žmogaus teisų dalis, turėtų būti universalios, nedalomos ir jas reikėtų vertinti tokiame kontekste, kaip e, praktiškai veikia konsultacinis komitetas. Ar tai tinkamas būdas stebėti starimo vykdymą. Jos nuomonė būtų įdomi. Na ir paskutinis klausimas. Daug kritikos girdime panas Bertalau sustarimo kritiką. Norėčiau sužinoti, kokia būtų ideali sistema siekiant užtikrinti žmogaus teisų įgyvendinimą. Ką turėtų ES daryti? Kaip e, gali būti panaudojami regioniniai sustarimai? Grįšiu prie komentaro, kurį išsakė ankstesni e, kalbėtojai, ponas ambasadorius ir ponas Lodž, kad prekyba yra labai svarbi priemonė vystimas darbo atvarkiai. Taigi, žvelgiant iš jūsų perspektyvos, kaip užtikrinti, kad prekybos susitarimai e, leistų propaguoti progresyvę žmonių vystimosi e, viziją ir propaguoti padėtų žmogaus teisų įgyvendinimą. Ačiū toliau, pane Veržyje. Ačiū ponia Pirinkė, ačiū už pasisakymus. Norėčiau dviems pirmininkams e, pasakyti, kad salė yra ponia Mamadou Siziko iš Senegalo, kuri atstovauja valstiečių organizaciją. Ir organizacija, kuriai buvo įdomu išklausyti pasisakymus apie žmogaus teisės e, vakarų Afrikos vystimasi. Todėl būtų įdomu ir juos išklausyti. Turiu tris klausimus, tikslesnius galbūt šiek tiek. Pirmasis. Daug kalbama apie žmogaus teisų sąlygas, apie tvarų vystimasi, tačiau tuo pat metu negalime į sustarimus taip pat įtraukti mechanizmus kurie užgneužia žmogaus teisų klausimus. Pavyzdžiui, kai kalbam apie homoseksualų, presos, spaudos teisę, apie rinkimų teisingą organizavimą. Negalima visų šių teisų keldinti iš vystimas. Kalbama ir apie žemės grobimo problemas, kas yra labai svarbu Afrikoje. O dabar, e, dabar kai darėmės, ar partnerystės tarimai turėtų užkirsti kelią tokiam žemės grobimui? E, kas, aišku, apsunkina e, maisto suverenumo problemas, šeiminių fermų egzistavimą. Aišku, kiekviena šalis turi stengtis užtikrinti e, savo populiacijos išmaitinimą. Sustarimas yra struktūrinių e, sąlygų, kurios turėtų užtikrinti, kad taip nebūtų. Vakar uždavė panai Malstrand klausimą apie tai, dėja į mane atsakė, galbūt e, šios dienos prelegentai man atsakytų apie tai, kaip geriausiai numatyti, sukurti geriausius sutarimus, siekiant politiką įgyventinti nuosekliai. Žmogaus teisės nėra sąlygų rezultatas, o to, ką mes sugebėtume padaryti, kad būtų taikoma nuosekli politika rezultatas. Pilietinės visuomenės vaidmo. Žinome, kad čia yra komerciniai sustarimai Europoje. Darybų neskaidrumo klausimas dažnai keliama. Žinome, kad E, pilietinė visuomenė Afrikoje taip pat neprileidžiama į dėrybas. Kaip geriau įtraukti pilietinę visuomenę tiek Afrikoje, tiek e, Europoje, kad geriau būtų parengti susitarimai? E, ar atsižvelgiama į poveikio vertinimus iš tikrųjų, nes komisija vykdo įvairius poveikio vertinimus, rezultatai pateikiami kaip pozityvus ir kiek juos atsižvelgiama rengiant susitarimus. Ir galiausia, jūs minėjote teisę, kad JAV kritiškai e, atsižvelgia į Europos tas partnerystės susitarimų. Ir teigiama, kad e, JAV e, labiau gerbė Afrikos vystimosi modelius. Kokius JAV naudoja modelius? Ir ką mes galėtume iš jų pasimokyti mūsų darybose? Na. Ačiū, David Martin. Na, šitą paimsiu. Ačiū pirmininkė, kaip žmogaus teisė ir prekybos komiteto narys. Manau, kad ši tema yra labai svarbi ir žavinti. Ir dėkoju keturiems prelegentams, kurių pasisakymai buvo tikrai naudingi. Tačiau klausimų kyla daugiau negu yra atsakymų. Ir pirmasis klausimas būtų bendresnis. Profesorius Vauters sakė, kad neturime šablono žmogaus teisų ES lygmenių, kai kalbame apie prekybos sustarimus ir turime diferencijuotus sustarimus. Norėčiau sužinoti, ar yra kas nors akademinis vertinimas viso to. Ar dėl ekonominės galios mūsų darybų partnerių, ar tam tikrų ekonominių ryšių artumo. Būtų įdomu išgirsti, ar Yra tam tikrų akademinių požiūrių, kurie paaiškins, kodėl taip yra. Toliau dėl kariformo. Aš buvau pranešėjęs rengiant kariformo sustarimą ir būtų sąžininkai pasakyti, kad tai buvo geras šablonas žmogaus teisų, socialinio aplinkos teisų prasme. Kaip aš suprantu, tai buvo tas šablonas, su kurį naudojo komisija darantis su Afrikos šalimis. Tačiau nepavyko pasiekti to paties. Norėčiau žinoti, kodėl Afrikos šalis labiau priešinasi panašiam susitarimui kaip kariformos susitarimas. Pradžioje, pirmininkė, e, jūs paminėjote labai svarbų aspektą. Mes daug e, laiko skirime aptarinėti šios klausimus, žmogaus teisų nuostatų turinį Ir galim pasakyti, kad e, tai paveik, duoda rezultatų. Aš norėčiau sužinoti, ar tie rezultatai skiriasi priklausomai nuo sustarimų. E, dargi, aš vėlgi, aš e, manyčiau, kad nevykdomųjų sąlygų egzistavimas, netgi jeigu nenaudojame viso, pilietinė visuomenė tose šalise turi pagrindą kelti reikalavimus. Aš nežinau, ar tikrovėje taip vyksta ar ne. Ir pažaliau, aš sakysinu daugiau klausimų, tiesiog norėčiau grįžti prie korformo dar kartą. E, e, iš mano patirties dėl reformo turiu pasakyti, kad nors sustarimas puikus, e, tolesni veiksmai labai prasti. Aš buvau stebėsnos komiteto narys. Pastaruosius penkerius metus įvyko tik vienas esminis posėdis, sustikimas su Kariformo partneris. Vienas Karibų e, baseine šalyje ir vienas e, Europos Sąjungoje. Taigi stebėsena nelabai gera. Konstatinis komitetas darbą pradėjo sunkiai ir kaip suprantu, ir jis E, nieko rimto ir nenuveikia. Kadangi tie dalykai numatyti sustarimuose, kažką reikia su jais padaryti. Visiškai teisingai. Toliau ponas Panseri. Grazie. Dėkoju. 2014 metais Afrikoje buvo tikrai labai sunkus metai, ypač tiems, kas kovojo už žmogaus teises, nes dažnai jos buvo labiausiai pažeidžiamos konfliktinėse zonose. Vyriausybė turi apsaugoti civilius, tačiau tarptautinė bendruomenė, tarptautinė bendruomenė šios pastangos nenuėjo niekais. Ir 2014-2015 metais tai yra pažymėta pranešime, ataskaito, kurią paskelbė Amnesty International. Tokia yra dabartinė situacija. Paprastai mes tiesiogiai neanalizuojame, kas e, vyksta, mes žiūrime kažkur kitur. Noriu padėkoti šio ryto ekspertams. Ir man įdomu tik tais vienas dalykas. Man svarbus yra E, Afrikos kontinente e, žmogaus teisų klausimai ir mums e, labai rūpi tikros politikos klausimas, nes negalime apsimetinėti, kad mes įtrauksime žmogaus teisų straipsnius visuose savo susitarimuose, kai Afrikoje yra mūsų pats didžiausias konkurentas Kinija pavyzdžiui, statybų sektorėje, įvairiuose kitose ekonominėse srityse. Mes turime to nepamiršti, tai yra pirmasis minis dalykas. Tačiau anksčiau ar vėliau mums teks su tuo susigyventi, tai įspręsti. Ir kitas svarbus klausimas, kurį mes uh, uh, išgirdome iš Mauricijaus uh, e, ambasadorius, mums reikės laiko, tačiau kiek? Be abejo, yra tradicijų, yra kolaininės sąlygos, be abejo, visi šitie dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti. Tačiau, kiek laiko tam mums reikės? Ir čia aš norėčiau iškelti keletą klausimų mūsų na, prelegentams. Pirmiausia, kotonų susitarimai. Vienas buvo sudarytas 2005 metais ir Tai pripažino e, tartautinis e, baudžiamasis teismas, o 2010 metais dar kartais buvo peržiūrėtas ir jis 2013 metais ratifikavo Europos parlamentas iškėlęs keletą išlygų. Tai tikrai atspindi parlamento vertybės, ypač kai kalbame apie uh, diskriminacija paremta lytinė orientacija. Kalbant apie 2015 metus, aš manau, kad e, bus labai geras laikas peržiūrėti šitą e, susitarimą. Šita peržiūra turi būti išsami ir manau, kad turėtų būti taip pat sudaryti susitarimas dėl geresnės eksploatacijos. E, taip pat kitas dalykas yra sąlygos, išlygos Man atrodo, kad mes turime sukurti geresnius standartus, nustatydami išlygas ir be abejo tuo aš siekiu pradėti diskusiją su pilietinė visuomenė. Trečias dalykas. Ir manau, kad tai dėl, kad dėl to mes turėsime šiek tiek atitrūkti nuo tiesiog teorinių pasvarstymų. Trečias mano e, įsakomas dalykas yra, kodėl parlamentui nepradėjus, neįsteigus forumo, kuriame būtų diskutuojama apie žmogaus teises e, ir priekybos susitarimus. Tai būtų vienas iš būdų, kaip mes galėtume įtraukti ir e, Afrikos pilietinės visuomenės lūkesčius ir atsižvelgti į juos e, diskusijose Europos parlamente. Dėkoju, ponia Tarvankinė. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Man kyla keblumų dėl apibriešties, apie kągi mes šnekame. Jūs pateikėte pavyzdį su kakavos pupelėmis iš vakarų Afrikos, kurias nurenka Afrikos vaikai. Iš tikrųjų, mes to nenorime. Ir ambasadorius pateikė pavyzdį dėl įstatymų, kuriuos sukūrė koloni, kolonistai dėl LGBT bendruomenės mes negalime nieko pakeisti, tačiau tai labai akivaizdus atvejs. Ir aišku, kitų atvejų, dėl kurių mes negalėtume prekiauti su Afrika dėl žmogaus teisų pažeidimo šiuose šalise. Tačiau kaipgi prekyba įtakoja žmogaus teisų situaciją? Mes nekalbame, ar, ar esame tikri, kad jie moka mokesčius, ar esame tikri, kad a, e, prekyba yra sąžininga. Visus šitos aspektus turėtume atspindėti savo susitarimuose. Ir a, e, jeigu mes nekalbame apie mokesčių mokėjimą, ar iš tiesų tas sandoris yra sąžiningas. Aš suprantu, kad komisarė Malstrom pateiks pasiūlymų dėl to, kaip plėtrą priartinti prie prekybos. Visada kyla klausimas, ar mes esame tikri, kad mes e, siūlome sąžiningą sandorį, ar mes tiesiog ieškame naudos savo. Nenoriu e, šitos diskusijos tiesiog imti ir supaprastinti. Aš panaudosiu tokią citatą. E, reikia užsitikrinti tam tikras sąlygas ir mes siekiame sustarimų su tam tikromis šalimis, šiuo atveju su Afrika. Bet negalime sakyti, kad tiesiog mes, e, jeigu jie ne, neišpildys mūsų sąlygų, mes su jais neprekiausime. Tai būtų klaidingas pasirinkimas. Dabar keletą klausimų noriu iškelti. Mes turime skirtingų žmogaus teisų e, straipsnių skirtingose partnerystės sustarimuose ir galbūt ponas e, Vauteris arba ponas Loč galėtų paaiškinti, kodėl taip yra ir ar jų manimų taip yra gerai ar ne. Ir galima būtų sakyti, kad egzistuoja e, vienas universalus sustarimas, viena universali deklaracija dėl žmogaus teisų, tačiau mes galime rasti sustarimuose skirtingų straipsnių. Iš tiesų, kaip ateityje mes galėsime užtikrinti šitų straipsnių vykdymą ir nepaversti jų politinę diskusiją. Jeigu paskaitau kotonų sustarimą, tai e, aš pastebiu, kad kai mes kalbame e, kai mes pradedame žmogus teisų dialogą, tai mes kalbame ne apie žmogus teisės kasdienę situaciją. Tai yra politiškai motivuota diskusija. Mes iš tiesų stengiamės pradėti politinį dialogą su Eritreja, tačiau e, daugybė žmogaus teisų pažeidžiama kiekvieną dieną, o šie klausimai nėra sprendžiami. Taigi kaip mes galime e, pakeisti šią situaciją? Mauricijos ambasadoriaus norėčiau paklausti. Norėčiau panalizuoti tą žmogus teisų sritį, kuri, na, galbūt ne, ne tokius didelius dalykus kaip vaikų priversnis darbas, tačiau galbūt jūs galėtumėte patys išanalizuoti ir pateikti mums skaičius, kaip tarptautinės įmonės moka mokesčius, ar jų iš vis nemoka. Tiek. Ačiū. Imar. Eh, Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad tai buvo labai gera iniciatyva ir noriu pasveikinti visus, kad ją suorganizavote ir padėkosiu prelegentams už pasisakymus. Trys pagrindiniai klausimai. Pirmiausia, yra labai svarbu susijęti žmogaus teises su tvarumu ir prekyba. Prekyba yra priemonė sukurti prekes ir paslaugas. Tai reiškia, kad mes negalime prekiauti tomis pre, e, prekiamis, kurios yra pagaminamos negerbiant žmogaus teisų. Tačiau taip pat mums reikia priežiūros ir analizės ir turime įsitikinti, kaip įgyvendiname žmogaus teisų apsaugą. Turiu tokį klausimą. Mauricijaus ambasadorius teigė, jog sudarant tokius sustarimus e, yra daug e, priekeivių, daug sustarimų šalių, vakarų Afrikoje yra daug žaidėjų. E, kai yra, noriu paklausti, ar tokiuose sustarimuose yra įtraukiami straipsniai dėl žmogaus teisių? Kiek žinau, ne. Taigi iš esmės yra ieškoma tik geriausios kainos, tačiau ne, nestebima, kokiamis sąlygomis yra pagaminama produkcija. Kitas klausimas. Kaip mes galėsime įvertinti lyčių lygybę ir atitinkamas teisės? Labai dažnai kalbama apie vaikų išnaudojimą darbą. Tačiau turime nepamiršti ir e, moterų, moterų kurios dirba tose šalise, kurios e, kenčia nuo skurdo ir smurto. Dėkoju. Šolc. Helmut Šolc. Dėkoju, pirmininkė. Labai e, norėčiau padėkoti prelegentams. Aš manau, kad Šiandienos tema yra tikrai labai sudėtinga ir jūs iškeliate tuos visus sunkumus į viešumą. Turiu klausimą kolegai, prisijungsiu e, prie kolegės Argentinį. E, e, jūs minėjote tam tikrus kriterijus, kai mes kalbame apie prekybos politiką E, ji prisideda prie visuomenės vystimosi ir e, toje visuomenėje žmonės parduoda savo darbą ir e, jie turi gebėti gyventi šioje, toje visuomenėje, kur parduoda savo darbą ir auginti vaikus ir rūpintis ateinančią kartą. Tad turiu tokį klausimą. Kalbame apie žmogų teisės, išly, teisų išlygas. Daugelis šalių, kurios prekiauja viena su kita, yra pasirašę e, susitarimus ir dažniausiai žmogaus teisų deklaraciją. Ir yra labai aiškiai suformuluota, kokios e, žmogaus teisės turi būti įgyvendintos Jeigu mes kalbame apie žmogaus teisų sąlygas tam tikrose prekybos sustarimuose, reikia visada tai susijęti su tuo, ar tam yra tarptautiniu mastu pripažintos uh, sąlygos. Ir uh, turiu klausimą uh, prelegentams šiame kontekste. Ar mes norėtume nustatyti E, saistančius įgyvendinamus e, priekybos sustarimus, kuriuose būtų e, nustatytas įsipareigojimas ir šių principų pripažinimas. Tai yra, ar mes galime sukurti priekybos mechanizmą, užtikrinantį tokias teises. Kitas dalykas, kurio noriu paklausti, tai yra PPO reikalavimų suderinamumas, kaip minėjote, su kotonų sustarimu. Čia turiu keletą konkrečių punktų, kurie e, remiasi PPO sudėrėtais aspektais. Ir šiuo atveju e, e, aš kalbu apie partnerystės sustarimą su Rytų Afrikos bendruomenė. Ir taip pat noriu uh, užduoti klausimą dėl to, kaip mes vertiname e, prieigą prie rinkos, e, prie trečiųjų šalių rinkos, kurios tai pagėdavo Europos Sąjunga ir ar tai prisideda prie tvarios plėtros tose šalyse tuo mes nutiesėme tiltą e, į žmogaus teises. Iš esmės e, šita problemika yra daug sudėtingesnė ir e, prekybos politikoje mes turėtume atsižvelgti į tai. Dėkoju, kolegos, mes jaučiame laiko spaudimą, nes daug kolegų nori pasisakyti, tad prašyčiau, kad jūs užduotumėte klausimus labai trumpai ir paskui suteiksime žodį kon komisijai, kad pakomentuotų ir tada suteiksime galimybę ekspertams atsakyti. Dabar ponas Ferrand. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien Prancūzijos nacionalinė teisė, todėl aš pasikabinau e, kaklaraišti nacionaliniam spalvom. Taip, žmogaus teisės, tai yra vieno to dekalogo, žmogiškojo dekalogo e, vienas punktas Mes šiandien e, šiaip jau neturim kompetencijos e, šiuo klausimu ir mes, aišku, turėtume užsiimti kitais klausimais, svarbesniais klausimais, negu kad kištis į kitų valstybių narių, kitų valstybių e, būtent vidaus reikalus. Mes turėtume pirmiausia gerbti kitų valstybių suverenumą, užuot juos mokę. Dabar antai 17 dėrybinis skyrius pradėtas su Turkija iš 32, o e, šiaip jau e, Turkija kita ver, e, vėlgi yra kandidatė į Europos Sąjungą ir kartu pasižiūrėkim, ką jį daro Kipre, ką Turkija daro savo savo mm, pačios e, teritorijoje. Tad mes turėtume aiškiai suvokti ir turėtume vėlgi mm, užsimti tokiais klausimais kaip tar, transatlantinių mm, investicijų ir priekybos sutarties svarstymų, kur, sutarties, kuri kelia didžiulę grėsmę Europai, užuot nagrinėję štai tokius ne mūsų kompetencijos dalykus. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, turiu tris klausimus. E, vienas klausimas, kurį paminėjo prieš mane jau kalbėję kolegos. Būtent e, prekybos susitarimų e, poveikį žmogų, žmogaus teisių padėčiai, turiu galvoje ne vien tik tai prekybos susitarimus siaurąją prasme. nes e, čia vėlgi buvo paminėtas savotiškas neokolonistinis požiūris. Mes kalbam apie žmogaus teisės ir turim galvoje teisės į žemę, e, teisę į gerą aplinką. Ir kita vertus vėl turėtume nepamiršti, kad svarbios ir tokios nuostatos, e, kad, kurios prisidėtų prie gyvenimo kokybės um, menkėjimo. Uh, Kitas klausimas, kolega Rodrygės e, paminėjo ir lyčių e, lygybės e, aspektą, tad būtent kaip tai reikėtų interpretuoti platesnėme žmogų, žmogaus teisų kontekste. Ir ar mes iš tikrųjų deramai įvertinam lyčių lygybės klausimą šiame kontekste. Kitas klausimas. Mes kalbam apie priekybos susitarimus kurių šalis iš tikrųjų ekonominė prasme nėra e, tokio tolygioj padėti. Antai gal pamastytume kartu ir apie teisę gauti ar prašyti prieglopščio, galbūt irgi mes turėtume, mes europiečiai turėtume susimastyti apie tokią teisę kaip sąlyga priekybos susitarimuose. Nes šiaip jau vien priekyba grina, ger, tik grinaja prasme šiaip jau mūsų gali reikšti ir mūsų agresyvų požiūrį į kitas šalis. Kitas kalbėtojas. Ačiū. Aš norėčiau pabrėžti vieną labai svarbų dalyką, kuris buvo kartojamas šios dienos diskusijose. E, Maurikiaus ambasadorius tą paminėjo. 2015 metai e, buvo paskelbti pasaulio vystimosi metais. Ir visa tai, kas susijęs su tarptautinė priekyba, e, turiu galvoje vakarų Afrikos valstybės, Europos Sąjungą, tai e, jos turėtų e, šiaip jau skirti pakankamą dėmesį šiam klausimui. Čia tokia bendro pobūdžio pastaba. Labai susidomėjęs išklausiau štai tokios minties, kuri buvo pasakyta, bendro pobūdžio mintis buvo pasakyta tokia kad e, susitarimai sudaryti pagal PPO sistemą esą geresni negu ES ekonominės partnerystės susitarimai su e, išorės šalimis. Ir aš norėčiau išgirsti konkrečių argumentų, kokiu pagrindu daroma tokia išvada esą e, prekybos susitarimai sudaryti pagal PPO e, sistemą geresni negu ekonominės partnerystės susitarimai pastarieji šiaip jau e, numato papildomas sąlygas, tokias kaip žmogaus teisų gerbimą. Dabar vėlgi, ką mastot apie būtent tokius e, e, žmogaus teisų sąlygas ir būtent, kaip aš suprantu, pagal Lisabonos sutartį mes privalom uh, skirti ypatingą dėmesį e, tam, kaip partnerė, su kuriomis mes sudarom priekybos sustarimus, e, laikosi žmogaus teisų principų. Tačiau ar kalbam iš tiesų apie tam tikrus politinius sustarimus, ar, ar kartu ir e, ar grinai ekonominius, ar kaip. Pone Veržėt. Ačiū, ponė pirmininkė, ir atsiprašau. Kalbėsiu labai trumpai Dabar klausimas buvo toks, kokią vietą žmogaus teisės užima ES politikoje, iš, iš, ypač išorės politikoje, kai kalbama apie priekybos susitarimus. Ne, bet kita vertus, vėl e, mes matom, kad e, esam toli, toli nuo šiaip jau užsibrieštų ūkio, ūkio uh, ūkio augimo tikslų ir tam tikros biudžeto lėšų e, skirimo būtent trečiųjų šalių vystimusi, būtent toli nuo 0,7 procentų BVP. Man panašių klausimų e, kyla kaip ir kolegoms būtent, ar pagal PPO sistemą sudaryti susitarimai geresni negu ekonominės partnerystės susitarimai, vadinamieji ekonominės partnerystės susitarimai. E, Ir ar iš tikrųjų JAV šiaip jau gerbė, geriau, lab, tai yra vertina žmogaus teisų e, sąlygas ekonominiuose susitarimuose. Šiaip jau mes e, tikrai turėtume suvokti, kad ekonomika, priekyba ir žmogaus teisės tai nėra vien tik tai tušti žodžiai, mes turėtume realiai vertinti e, šių dalykų sąsąją. Sa Ir toliau vėlgi, ką daro kiti partneriai. Antai čia buvo minimos JAV, bet kartu ką, kaip vertinti Kiniją, Indiją. Ir be to klausimas buvo iškeltas, kad geriausios kainos argumentas neturėtų būti svarbiausias. Ir dar pasakysiu, kad e, aš tikrųjų labai didelę uh, E, didelį dėmesį, e, labai vertinu ekonominės, e, prekybos tam tikras teisės, bet kita vertus vėlgi kaipgi šiaip tada, kaipgi vis dėlto elgtis, kaip reikėtų užtikrinti kad e, sudarant tokius susitarimus būtų laikomasi, sakykime, darbo, orumo nemenkinančių darbo sąlygų ir kitokių panašių socialinių sąlygų. Taip, kadangi laiko jau nebedaug, aš porą pastabų pasakysiu ir tada jau baigsim šias diskusijas. Dabar, manyčiau, mes e, šiaip jau pagaliau e, baigiam prieiti prie tokio esminio atsakymo, e, atsakymo į esminį klausimą, būtent ES vaidmuo šiame kontekste. Mes iš tikrųjų yra labai daug prieštaravimų. Viena vertus, vėl mes prekybos susitarimuose stengiamės įrašyti žmogaus teisų gerbimo nuostatą Bet kita vertus, kitų susitarimų atveju e, e, galioja kiti svarbesni argumentai. Antai tokie kaip, e, sakykime, kova su skurdu. 21 amžiuje mes vis dėlto svarbiausią dėmesį turėtume sutelkti į žmogaus teisų nuostatas. Bet aš suprantu, kad tie dalykai yra labai sudėtingi Mes turėtume iš tikrųjų e, žiūrėti, stebėti, kas daroma trečiosiuose šalyse ir konkrečiai šiaip jau vertinti, kaip šios laikosi mm, įsipareigojimų, nes priešingų atveju elgtumėmės e, veidmainiškai. Tad mes turėtume pasigilinti į klausimą ir tiesiog uh, remdamiesi tomis e, mintimis, kurios buvo pasakytos, tada stengtis e, atitinkamai paveikti esamus ir būsimus prekybos susitarimus. Labai ačiū. Aš norėčiau pridėti du dalykus. Kalbėjome apie gyvenimą, gal ekspertai galėtų pateikti patarimą, koks, kokie geriausi veiksniai būtų įgyvendinimui ponai Bertoliu, jūs kritikavote partnerystės sustarimus, kokia būtų geriausia alternatyva pagerinti žmogaus teisų situaciją. Na ir prieš steigdamas vėl žodį ekspertams, norėčiau steigti žodį pirmiausia komisijai, Sandrai Galinai, prekybos generalinis direktoratas. Labas rytas, ačiū, kad pakvietėte mus į šį įdomų klausimą. E, taigi mes kalbame apie esminius klausimus, e, kuriuos skiriame visam pasauliu. Noriu atsakyti ponai Paceriai. Mes nedarome kompromisų dėl vertybių pasirašydami e, partnerystės sutarimus. Reikia kalbėti sąžiningai. Kalbant apie partnerystės sutarimus, mes turime įvairiausių priemonių numatytų žmogaus teisės rašytos į partnerystės sutarimus, kaip ir darbo standartai, tai yra esminiai elementai. Tikrai mes e, čia jokių kompromisų e, nedarome. Visose partnerystės sutarimuose yra daugybė nuorodų į žmogaus teisės. Turime ir veiksmingų priemonių gyvendinti žmogaus teisės. Nenoriu diskutuoti, ar mes jas panaudojame ar ne, tačiau tikrai sutinku su ponu Martinu, kad reikia e, pagyvinti tas e, partnerystės surimus. Yra daug e, ryšių su, viso, su, su socialinė visuomenė. Ir norėčiau, pavyzdžiui, pa, pa, paminėti Svazilendą. Masukur Laminį ką tik buvo paleisti, tikriausiai titrėje matėte. Aš didžiuojuosi, nes būtent ES tai pasiekė mūsų ambasadoris Nikola Belomo, būtent dėl to, kad mums reikia pozityvios darbo atvarkės su prekybos partneriais. Turime priemonės, tačiau reikia taip pat ir dėti šiek tiek pastangų į visą tai, nes lengvai nieko negali pasiekti tose šalise. Mes norime būti šalia tų, kurie nori pokyčių žmogaus teisės srityje ir kitur. Būtų nesažinka manyti, kad šiandien šios šalis pasirašė sužalotus partnerystės susitarimus. Ne. Ten yra viskas, ko nori tik tai žmogaus teisų srityje. O kotonų susitarimas yra monumentali sistema viskam, ko mes norime, ne tik žmogaus teisų srityje, bet ir kitur. Todėl turime labai aiškiai suprasti, kad nepaisant kas atsitiktų susitarimui ateityje, Tiesiog dėl to faktų, kad e, šalis pasirašiusios sustarimus su esminiais elementais, tai yra šiandien kalbame apie sustarimus, kur yra esminiai sustarimai ir ar egzistuos kotonu ar ne, tai jau pademonstruota. Ir ateityje, ar mes naudosime priemonės, kurios bus mūsų dispozicijoje dėl e, kotonų sustarimo, ar per Lisabonos sutarties e, nuostatas pagal 218-215 straipsnius. Kodėl mes, jie, jie tie straipsniai egzistuos visada? Kodėl nenaudojame kažkokio šablono? Būtent dėl to, kad nenorime kompromisų dėl vertybių. Kartais darybos būna labai įtemptos kadangi kotonų susitarimas yra toks geras, mūsų partneriams lengviau jį, jį pateikti nuorodą ir mums lengviau pasakyti, mes nele, neliečiame ten nė kablelio ir darome nuorodą į kotonų susitarimą. Pavyzdžiui, dar vaikų darbas, darbo teisės yra įvairios priemonės, kurios eina toliau negu žmogaus teisės, periname ir prie tvarios privalaus vystimasi. Ateityje, kas beatsitiktų kotonų susitarimui, turime galimybę panaudoti Lisabonos sutartį, galime peržiūrėti partnerystės susitarimus, nes yra peržiūros nuostatos. Bet jūs sakysite, kodėl, jie, kodėl jiems dėrėti su jumis dėl tvariaus vystimosi skyriaus. Na, aš kartoju. Dėl žmogaus teisų viskas yra ko reikia. Sakykime, tvarus vystimasis. Kas atsitiks ateityje? Čia aš turėti mygtuką, kurį galiu panaudoti vienašališkai. Turint kotonų susitarimą mes turime dalyvavimą, partnerių įtraukimą. Jeigu kotonų nustos galioti, susitikinusi, kad AKR šalis bus suinteresuotos dėrėtis dėl tų skyrių, kurių trūksta. Aš galiu lengvai pasakyti, kad šiandien viskas puiku. Taip, kad jūs sakysite po 20, 20 metais, kas atsitiks. Kartoju, mes ne, nesudarome kompromisų dėl žmogaus teisų, niekada to nedaroma. Kita vertus, kas bet ateityje, mes turėsime galimybę vienašališkai taikyti sankcijų elementus, ko aš aišku nerekomenduoju daryti, tai būtų paskutinė priemonė. Ir dar E, noriu atsakyti poniai Arena, e, Sargentinį ir poną Forensą. Kai buvo minėta, e, kad JAF laiko mūsų sutarimus nesubalansuotais. Na, siūlau paskaityti, ką amerikiečiai iš tikrųjų sako. Jie kalba apie tai, kad tai, kad mes siūlome asimetriškus partnerystės susitarimus, mes, kur mes sutikėme daugiau negu kad mums suteikia partneriai, tai yra pamatuota, ir tai vadinama nesubalansuotais sustarimais. JAV nori labai aiškiai mini, vadina tokius substantial trade. Tai reiškia, kad daugiau nuolandų e, gauname iš partnerių, kaip kaip tai supranta amerikiečiai. Tačiau šiandienos diskusija yra apie žmogaus teisės, todėl dar kartą prašau jūs aplankyti techninėme susitikime, kol galėčiau pademonstruoti tas nuostatas, nes nesažininga mūsų partnerius traktuoti taip, kad jie tarsi jie nepakankamai pastangų. Jie pasirašė yra labai griežtos žmogaus teisų nuostatas ir kurias galima įsivaizduoti. Labai ačiū. Pone Pansari, Ne, nenoriu iš naujo pradėti diskusijos, tiesiog noriu pareikšti, kad e, nu, kitos, kitais atvejais e, paprašyti komisijos pasakyti, kad mes galėtume sureaguoti. Ačiū, tol, toliau e, Andrėja Ros iš žmogaus teisų skyrius. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Norėčiau pabrėžti, prisidėti prie to, ką sakė kolegė Galina, ne, nekartosiu, ką jūs sakė, tačiau norėčiau pabrėžti, kad žinoma, pagal 21 sutarties straipsnį labai aišku, kad Europos Sąjunga yra nusprendusi, kad reikia išorės veiksmų Ir žmogaus teisų matomumas turi būti išras veiksmų centre. Tai aiškiai buvo pasakyta ir vieno ir iš ekspertų, kurie čia yra Europos Sąjungos žmogaus teisų demokratijos strategija ir jos veiksmų planas, kuris šiuo metu tvirtinamas taryboje, naujasis veiksmų planas, laikotarpį nuo 15-19 metų išdėstome šie principai ir numatome konkretus veiksmai. Grįžtant prie konkretaus šios dienos klausimų dėl žmogaus teisų sąlygų tarpiniuose susidarimuose, tai visi pagrindų susitarimai sudaryti su trečiosiomis šalimis 95 metų įtraukia žmogaus teisų sąlygas. Tai yra esminiai susitarimų elementai ir rodo ES norą įtraukti žmogaus teisės į sustarimus. Koks, kokia vertė šių sąlygų? Šiuo atveju ES ir AKR šalis deklaruoja per šias nuostatas, kad jos e, įsipareigoja propaguoti žmogaus teisės ir įstatymų viršenybę. Ir tai neleidžia nei vienai šaliai sakyti, kad žmogaus teisės klausimai yra vidaus reikalas. Todėl mes ir toliau sieksime vykdyti tokią politiką, įtraukti žmogaus teisų nuostatas į ateities sutartis. Dabar grįžtame prie kotonų. Dabartinis e, KR e, sustarimas nustos galioti 20 metais. Sustarimo galiojimo pabaiga leis įvertinti e, SKR patirtį ir galvoti apie ateitį pasaulyje kontekste. Konsultacijų procesas jau prasideda, viešos konsultacijos prasidės e, artimiausioje ateityje kartu su institucijomis, Irak ir partneriais. Norėčiau pabrėžti, kad ES yra įsipareigojusi jau dabar išlaikyti politinį teisyną, politinį dialogą, šešto straipsnio konsultaciją E, rengiant naują sistemą. ES politika, kaip jau buvo sakyta, yra įtraukti politinius e, straipsnius susijętus su žmogaus teisėmis, demokratija ir teisės viršenybė visose sustarimuose. Tai taikytina ir akar šalims ateityje bus. Ir to įbaigsiu. Ačiū. Dabar vėl žodis ekspertams. Panas Walters. Thank you. Thank you. Uh, first, let me... Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pagirti Europos parlamentą už tokią aukšto lygio diskusiją ir už tai, kad jūs iš tiesų um, aptarėte esminius dalykus, kurie rūpia niekada nesikeičiančiam pasauliui. Ir be abejo, jūs galvojate apie tai, kaip pagerinti, besformuojama politika, kokie teisės aktai turėtų būti kuriami. Aš pirmiausia norėčiau paminėti tokius svarbius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip galima būtų susijęti partnerystės susitarimus su kotonu mes turime vieną sustarimą, kuriame labai aiškiai sakome, jog sutartis reikia taikyti ir aiškinti bet kokio kito susitarimo tarptautinio teisės akto kontekste, kurį sudarė tos pačios sutarties šalys susijusios e, konkrečiai su e, tam e, tikra, tam tikra prekybos rytimi. Kyla klausimas, kodėl įvairūs žmogaus teisų straipsniai yra diferencijuojami. Na, iš tiesų reikia tą situaciją tirti toliau ir man įdomus šitas klausimas. Tai yra susijęs su istoriniais dalykais. Dėl daugelio šitų dalykų buvo deramasi. Ir e, daugelis tų sustarimų buvo peržiūrėti, kartais kildavo labai įdomų situacijų. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į Andų bendruomenė, mes turime, pavyzdžiui, 2003 metų susitarimą su Peru, tačiau mes turime dar susitarimus su Ekvador ir Bolivija. Peru susitarimas buvo peržiūrėtas, o Ekvadoro ir Bolivijos susitarimuose yra numatyti senieji žmogaus teisų straipsniai. E, mes manau, kad būtų labai vertinga e, panalizuoti giliau ir patiems savo užduoti klausimą, ar mes negalėtume bent jau sukurti kažkokį standartinį šabloną, kurie, kurios, kuriame mes numatytume esminius dalykus. Ir bent jau galėtume nurodyti žmogaus teisų deklaracija, kuri buvo sudaryta 59 metais. Tačiau nuo to laiko buvo sukurta daug kitų labai svarbių žmogaus teisų aktų. Ir kas du, dviejus, trejus metus žmogaus teisų taryboje iškeliamas klausimas, e, kai pagal taip vadinamus pagal e, taip vadinamą UPR, tai yra universalų periodinį apsaugos mechanizmą, yra peržiūrim, peržiūrima kiekviena atskira valstybė e, ir jos žmogaus teisų situacija. Aš manau, kad taip pat reikia E, nepamiršti ir to, jog Lisabono sutartis e, liepia, priverčia mus mąstyti nestandartiškai. Mes turime susiformuoti geresnį supratimą ir politinius teisės aktus įtraukti į prekybos politiką ir e, plėtros bendradarbiavimo sritį tam, kad užtikrintume, jog mūsų poveikis būtų maksimalus. Dabar kalbant apie institucinius mechanizmus, kilo klausimas dėl to, ką mums daryti su šiais žmogaus teisų straipsniais. Manau, kad iš tiesų yra labai svarbu panalizuoti testinę veiklą. Reikia taip pat išanalizuoti dvi institucijas, ką turiu omenyje. E, ne vienas iš šių susitarimų neturi numatęs e, vėlesnio stebėsenos mechanizmo žmogaus teisų srityje. Tačiau vyksta įvairūs politiniai dialogai. Tai yra labai svarbu. Vienas iš e, svečių pastebėjo, kad tai mums padeda smarkiai susitelkti į e, didelius žmogaus teisų e, pažeidimus, ypač krizės situacijoje labai dažnai yra vykdomi kasdienės, kasdienių situacijų E, nusižengimai, tai yra pažeidžiamas žmogaus teisės kiekvieną dieną. Tai yra labai geras informacijos šaltinis ir e, be abejo mes turime rasti būdą, kaip kartu šiuos klausimus spręsti su pilietinė visuomenė ir daugeliu kitų suinteresuotų asmenų. E, PPO E, suderinamumas su partnerystės e, susitarimais yra tikrai labai rimtas klausimas, kuris sprendžiamas daugybę e, metų ir dėl jo yra ginčiamas. Mes turė, toliau turėtume jį analizuoti. Visada reikės, dėl ko reikės ką aptarti su amerikiečiais. Ir, apie, ir labai svarbu, jog ES E, kalbėtų įtikinamai PPO kontekste. PPO be abejo yra nuolat besikeičianti organizacija, Dohos raundas yra užstrigęs ir uh, PPO turi susidoroti su e, esama realybė, tačiau vis tiek e, realybė yra tokia, kad yra sudaroma daug e, preferencinių prekybos sustarimų įvairiuose regionuose, tačiau tikėkime, kad per ateinantį šimtmetį PPO turės daug kur pasitemti ir daug kur prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Dėkuoju, ponas Loč. Aš uh, 3,5 klausimo iškelsiu. Uh, E, pusė to klausimo susijęs su JAP. E, kartais yra visai verta pastebėti, kaip e, į kai kuriuos iš jų sustarimų žiūri JAP. Pasižiūrėkime į laisvos prekybos sustarimus. Ten yra nustatytos tam tikros nuostatos, kurios yra paimtos iš ES šabloninių sustarimų. ir dėl kurių mes daugelį metų kalbėjomės su JAV, kurie mums atrodo ganėtinai ideologiški. Tačiau JAV turi na, e, savo šabloną dėl uh, laisvų priekybos sustarimų. Ir ten visada būdavo vienas MFN susitarimas, kuris visada būdavo panašus. Tai yra bet kokią nuolaidą ar sąlygą, kuri yra daroma e, ne ją partneriui e, prekybos e, sustarime, visada tai automatiškai turi būti padaroma ir JAV. Ir JAV nedaro jokių nuolaidų. Ir visiškai nepriklauso, kokio įsivystimo lygio yra ta šalis. Todėl man džiugu pas, pasakyti, kad mes partnerystės sustarimuose uh, pritaikėme šitą MFN nuostatą tik tais toms šalims, kurios, kurių globali priekyba staro 1 procentą. Taip pat mes sukūrėme skirtingas nuostatas susijusias su tvare plėtra. Taip pat įtraukėme e, investicijų ir e, paslaugų straipsnį. Mes turime kalbėti ne tik apie nuorodas į žmogaus teises, bet ir apie tai, kad tvarios plėtros nuostatos yra ne šiaip savo įtrauktos į įžangą, jos yra e, įvardintos tam tikrose nuostatose kurios susijusios arba su socialiniais standartais, arba su aplinkosaugos standartais, ar, investicijų, ar su investicijų pritraukimu. Tai yra revoliucinis, protingas, inovatoriškas susitarimas popieriuje, tačiau Jis nebuvo įgyvendintas tiek, kiek to reikėjo. Ir dėl to kaltos abi pusės. Ir viena pusė e, yra, turi daugiau įsipareigojimų nei kita pusė. Čia yra disbalansas. Ir e, aš e, norėčiau paraginti pasiklausyti, ką pasakys komisarė Malstrom. Mes, aš tikiuosi, kad Malstrom pasakys, kad raginsime į Tarptautinį valiutos fondą ir Pasaulio banką panaudoti techninius prekybos gebėjimų didinimo mechanizmus, ir kurie padėtų daryti prekybos reformą ir mes turime atsižvelgti į nuostatas, kurios po truputį išbraukia įvairių mokesčių nuostatas karibų valstybėms. Tai, ką mes turime IDF, EDF e, instrumentuose, e, tos nuostatos yra konstruktyvios, tačiau e, jos yra pasenusios. Kitas dalykas reikia pripažinti, kad e, yra tam tikrų e, veiksmų, yra tam tikrų veiksnių, dėl kurių dėl e, kurių, kurios, kurie buvo nepalankus šių sustarimų valstybėms narėms. Taip pat mūsų vadovai, e, vyriausybių vadovai ir ministrai e, vadovauja priekybų e, dėryboms. Mums buvo labai svarbu pasimokyti, kaip organizuoti dėrybas ir uh, Taip pat mes turime konsultacinę tarnybą, su kuria galime dirbti. Trečia, mums reikia, reikia, mes žinojame, kokios yra tendencijos, e, kad yra dirbama su didelėmis pramonėmis valstybėmis kaip JAV, Kanada, e, partnerystės sustarimų kontekste, mes žinojame, kaip tai suvaldyti. Ir dar noriu pasakyti, kad Ši diskusija rodo, jog nėra abejonių dėl to, jog žmogaus teisės yra labai svarbus elementas priekybos sustarimuose, niekas to nekvestionuoja. Tačiau svarbus klausimas yra, kaip mes pereisime nuo žodžių prie darbų. Žodžiai yra svarbus, Tačiau mes turime rodyti įsipareigojimą ir stebėti situaciją. Ir čia turime tris pasirinkimus. Visų pirma, e, JAV pozicija. E, jie prekybos sustarimus e, sudaro prieš priimant tam tikrą tarptautinę konvenciją, pavyzdžiui, TDO konvenciją. Antra, turime įsanalizuoti kokia yra dabartinė ES pozicija dėl tam tikrų žmogus teisų sąlygų ir kaip galima, būti, e, kaip galima būtų įtraukti tas sąlygas į prekybos sustarimus. Toliau turime pripažinti, kad AKR e, ir ES e, sustarimai yra sui generi, nes tai yra sutartiniai santykiai ir todėl jūs turite visas priemonės, kad pritaikytumėte stebėsenai ir peržiūrai. Labai ačiū. Toliau ambasadorius Konjul. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Iš ties diskusijos buvo labai įdomios, buvo nemažai klausimų pateikta, nei visus e, dėja galiu atsakyti, tačiau į 3-4 labai trumpai pabandysiu atsakyti. Uh, Dabar klausimas dėl tos realios politikos Afrikoje. Taip, iš ties Afrikoje yra ir kitų vadinamųjų žaidėjų. Ir kiti tie žaidėjai net, nenustato jokių papildomų sąlygų ir tą reikėtų suvokti. Antai jie kalba apie žmogus dabar e, ar žmogaus teisų klausimas, ar vystomos vystbėjimo nuostatos įtrauktos, e, to nedaro ten kiti tie žaidėjai. Bet kita vertus, Afrikoje jau dabar plačiau suvokiama, kad tai, kas daroma jų tų kitų, gal ne visai išeina į naudą. O dabar ką mes galėtume daryti? Aš manyčiau, ES turi galimybę kažką nuveikti kai kas sako, taip, reikia spręsti šį klausimą. O kaip tą klausimą spręsti? Tai galima pasinaudoti vadinamosiomis išmaniosiomis paskatomis. Būtent, e, e, sakykime, ne, e, tiesiog neišleidžiant iš akių žmogaus teisų nuostatų, ir, ir, pas, ir tiesiog e, rasti tam tikrą išmanų būdą, kaip būtų galima spręsti žmogaus teisų laikymasi. Be to reikia užtikrinti ir vidinį dėrėjimą, nes dažnai būna taip, kad, kad taikomi dvigubi standartai priklausomai nuo to, ar čia sudaromas sustarimas su didelė valstybė, ir tada užmerkiama akis prieš visus negerumus. Ir, ir ar kokia maža valstybėlė, valstybėlė kurią galima spauti, spausti. To tokių dvigubų standartų reikėtų vengti. Anksčiau jau sakiau, kad reikėtų aiškiau suvokti ir vietos kontekstą. Antai LTGBT, kiti klausimai buvo paminėti šiame kontekste, kažkas paklausė, kiek laiko reikės, kad reformas įgyvendintume, bet aš pats galiu paklausti, o kiek jums Europoje užtruko laiko įgyvendinant tokias reformas? Tad kai kurios reformos užtruko dešimtmečius ar net šimtmečius E, o dabar čia iš mūsų tikimasi, kad mes padarysim per 20, 10 ar net per dviejus metus. Tam reikės laiko. Toliau buvo kalbama apie priekybą kaip e, vystimosi įrankį, tam reikėtume, reikėtų, reikėtų skirti dėmesį bet labai svarbu, kad vis dėlto būtų užtikrintos žmogaus teisės, bet kita vertus, žmogaus teisų neužtikrinsi, jeigu nebus vystimosi. Ir todėl mes priekybos e, politiką turėtume ar susitarimus e, atitinkamai pakoreguoti. Ir dar atsakymas į vieną labai svarbų klausimą adresuota tiesiai Marikiui, ar būtent tarptautinės bendrovės moka mokesčius. Atsakymas taip, tos bendrovės moka mokesčius. Pas mus galioja 15 procentų įmonių pelno mokesčio ir yra tarptautinės pasaulio mastų veikiančios bendrovės e, moka mokesčius savo kilmės šalyse. Tokioms įmonėms mes teikiam mokesčių kreditus E, tam laikui, per kurį jos pasirūpina dokumentus, kurie rodo, kiek mokesčių jos sumokėjo savo šalyse. Tokiu, tokiais atvejais mes esam numatę 18 procentų mokesčių kreditus, darydami prielaidą, kad tos įmonės sumokėjo jau mokesčių savo šalyse, nes vėlgi čia mokesčių tarifai, mokesčių lygis nevienodas. Tad e, čia šiuo atveju vadovaujamasi, tai yra tas kreditas suteikiamas iki gruodžio mėnesių išimties tvarka. Bet e, net ir tais atvejais e, vis dėlto mokesčiai, kuriuos moka įmonės pas mus yra didesni ir, ir apskritai mūsų sistema, sakyčiau, veiksmingesnė negu daugelį ES valstybių. Labai ačiū ir paskutinis kalbėtojas ponas Bratlo. Jums leidus, ponė pirmininkė, kaip Marija Rena sakė, būtų gerai, kad e, vėlgi atsakymą pateiktų, ateik, pateiktų pirmininkas. O dabar. Dann gebe ich ihm jetzt für drei Minuten das Wort. Taip, tada suteiksiu dar tris minutės e, žodžio, kad galėtumėte atsakyti. Ačiū. Pone pirmininkė, ponai pirmininkai, labai ačiū pirmiausia už tai, kad mus pasikvietėte į šias labai įdomias diskusijas. Aš dabar pratęsiu pono ambasadoriaus mintį. Visi sutinkam, kad priekyba galima prisidėti prie ūkio augimo, darbo vietų kūrimo ir todėl vėlgi reikėtų sudaryti priekybai sąlygas. O dabar mes kaip tik kūrėm tam tikras regioninės e, zonas šiuo tikslu. Dabar, jeigu dabar e, lygintume, sakykime, lygintume ekonominės partnerystės susitarimus su PPO susitarimais, tai, tai vėlgi skirtum, skirtumai yra šiaip jau gana dideli. Ten, sakykime, net ir mm, tam tikrų mokesčių e, skirtumai pasireiškia, sakykime, nuo 0 iki 5 net procentų. E, aš šiaip jau ekonominės partnerystės susitarimus laikau tam tikrais pamatiniais susitarimais. Kad jie būtų naudingi, reikėtų vis dėlto e, įvertinti, reikėtų kreipti dėmesį ir į kitus veiksnius. Ne vien tik tai priekyba, priekybos e, tikrąją žodžio prasme e, veiksnius. Nes nepamirškim, kad nemažai šalių kartu vienu metu derasi su pasaulio banku, kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Ir mes mastom, kad šiandien, kaip ES e e, sako, kad ekonominės partnerystės susitarimais prisidedama prie regioninės integracijos. Tai yra mūsų, mums skirtas įrankis, kad mes galėtume vystytis, kad galėtume e, vėlgi užtikrinti laisvas rinkas Ir tokiu būdu tikrai, e, baigdamas galėčiau pasakyti, kad kas kart, kai Europos Sąjunga e, užsako tam tikrą mokslinį tyrimą, kurio rezultatas, kad e, nieko daugiau nepažengta į priekį, tai aš tikrai norėčiau šiaip jau pasakyti, kad tokie tyrimai nėra naudingi. Tyrimai, kuriuos ES užsako, ir kurių e, šiaip jau e, išvados e, netitinka tikrovės. Tad manyčiau, reikėtų kalbėti apie tvarų vystimasi, tam tikrų tvarių sąlygų sudarimą, kuriomis galėtų vystytis ūkis ir, ir visuomenės. Ačiū uždėmesį. Labai ačiū. Dėkoju ekspertams ir kolegams už šią įdomią diskusiją. Manau, kad klausimas, kaip tinkamai įgyvendinti žmogaus teisų nuostatas ir e, vertinti gyvenimo procesą, išliks ir vienas svarbiausių elementų aptariant partnerystės sustarimus. Dabar žodis Elenai užbaigti šį posėdį. Visi yra labai alkani ir pavalgę, taigi labai ačiū visiems e, už dalyvavimą ir iki pasimatymo.